Uh, dear colleagues, please, uh, can I, can I ask you... Kolegos, prašau visų susėsti savo vietas. Mūsų dar laukia du darbo tvarkės punktai. Kolegos, tęsėme darbą. Ir dabar pristatysiu balsavimo rezultatus. Ponas Lozarus Lazaru už 19, vien, vienas prieš, e, susilaikiusių vienas. Leo Brinkat už 11, prieš 9, vienas susilaikęs. Joao Figueiredo už 19, prieš nebalsavo niekas, 2 e, susilaikė. Ačiū visiems už tai, kad dalyvavote klausimuose ir už klausimus. Ir dabar perinėme prie kito darbo tokias punkto. E, yra nuomonės referentas ponas Sarvama, kuris pristatys nuomonę dėl galimų dabartinės ES institucinės sąrangos pokyčių ir pertvarkimų kad e, visi ES biudžeto įgyvendinimo etapai, e, visose etapuose būtų užtikrinta Europos parlamento kontrolė. Džiaugiuosi čia matydama tarybos generalinę e, sekretoriato atstovus ir dabar žodis ponui Sarvamai. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi šią man sutiktą garbę renkti nuomonės projektą komiteto vardu, nes joje aptariami tikrai svarbus klausimai. E, nuomonė rengiama pranešimui, kurį e, rengia ponas Verhofštatas. Ir manau, kad mūsų nuomonė tikrai bus svarbi. Pristatysiu pagrindinės tris svarbiausias mintis, kurias e, dėstau savo nuomonėje. Visų pirma, kadangi svarstome galima institucinės sąrangos keitimą ir koregavimą, turėtume pasirūpinti, tuo, kad visos ES institucijos atsakingos už biudžeto valdymą, remiantis logiką ir, ir Europos Sąjungos e, visais principais. Taigi visos visas institucijas turėtų mm, kontroliuoti Europos parlamentas, turėtų galioti Europos parlamento peržiūros ir kontrolės galios. Tai reiškia, kad mūsų, į mūsų kontrolės akiratį turėtų patekti ne tik komisija, bet ir taryba. Antra, savo nuomonėje raginu atnaujinti finansinį reglamentą, kad būtų e, patikslintos biudžeto įgyvendinimo patvirtinimo procedūros tikslai. Ir taip pat raginu apibriežti sankcijas, kurias būtų galima pritaikyti, jeigu tos procedūros nesilaikoma. Trečia. Dar vienas pasiūlymas, kurį svarstėme šiandien visą popietę. Ir nekartą esame konstatavę, kad mūsų netenkinta dabartinė situacija. Taigi, atižvelgiant į audito rūmų e, veikla ir remiantis galiojančiomis sutarties nuostatomis, to, tos Kai kurios tų nuostatų yra miglotos ir, ir tarybos, inter, tarybos pasirenkamas tų nuostatų aiškinimas e, e, yra teisingas, todėl reikėtų tas nuostatas patikslinti. Jeigu norime, kad ES piliečiai rimtai primtų mūsų žodžius, kad, kai mes teigiame, kad mes E, rūpinamės tuo, kaip panaudojamos es biudžeto lėšos. Ir audito rūmų vaidmuo šiame procese yra labai svarbus. Ir mes norime būti lygiavertė institucija, e, nominuojant naujus audito rūmų narius. Ir dėl visų šių pamastymų uh, Manau, kad taryba turėtų tinkamai atsižvelgti į sprendimus, į parlamento sprendimus. E, o mūsų komitetas, žinoma, svarsto pateiktas pas, nominuojamas kandidatus į auditorumus, kaip tą darėme šiandien. Taigi tokios yra trys pagrindinės mintis, išdėstytos mano nuomonės projekte. Dabar esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus, jeigu tokių būtų šiuo klausimu. Dėkuoju. E, Panas Voganas prašo žodžio, prašom. Dėkui, pirmininkė. E, sveikinu e, kolegos parengtą nuomonę, kaip visada, ji išsami ir gerai parengta. Tad te turiu porą pastabų ir porą klausimų dėl jos. Iš tikrųjų, socialdemokratų frakcija, kaip ir kitos, pasisako už ES lėšų geresnę kontrolę, atskaitomybę, pritaikomumą. Aš tik tai norėčiau paklausti, ką jūs turite galvoj antroje ir trečioje dalyje, sakydamas, kad yra kai kurios institucijos, kuriuoms kontrolė netaikoma ir jūs e, siūlote atnaujinti finansų reglamentą. Ką tai reikštų pačioje sutartyje? Ar tai būtų tiesiog e, techninis pataisimas, pakeitimas, ar reikia peržiūrėti sutartį? Klausiu, nes e, užsienio reikalų komitetas savo nuomonėje pasisako už tai, kad ateityje reikia peržiūrėti, keisti sutartį. Todėl aš ir klausiu, ar pačią sutartį ateityje mes keisime. Kitas klausimas susijęs su devintame, e, devintaja dalimi, ten e, minimos sankcijos, baudos. E, iš tikrųjų, mūsų komitetas nori, kad priežiūra būtų atliekama uh, teisingai ir jeigu bus institucijų, kurios nebendradarbiautų, reikėtų tam tikrų e, būdų rasti, priversti jas tai daryti, bet nesu visai tikras, kokios sankcijos galėtų padėti to pasiekti. E, galbūt e, mes galėtume pavyzdžiui, pasakyti, kad reikia visose institucijose taikyti tam tikrą paketą priemonių, Na ir paskutinis e, klausimas ir pastaba dėl šeštos dalies. E, pritariu pranešėjui, e, kad parlamentas turėtų turėti teisę stebėti, kontroliuoti visas institucijas. Priminsiu taip pat, kad užsienio reikalų komitetas norėtų į vieną krūvą sudėti visas agentūras. Manyčiau, kad jeigu taip įvyktų, tai ir e, bendras įmonės ir agentūras e, mes negalėtume atskirai prižiūrėti. Dėkui, ponas Dejong. Dėkoju pirmininką, ačiū taip pat ir pranešėjui už nuomonės projektą. E, pritariu viskam, kas išdėstyta nuomonėje, tai tiesiog tokie mūsų komiteto šerdiniai reikalavimai, kurie jau egzistuoja ilgą laiką, pritariu pranešėjo pasirinktam požiūriui. Tuo pat metu iškyla ir šiokia tokia dilema, nes mes e, žinome, kad pono Ferhofštato rengiamas pranešimo projektas siūlo e, kai ką kito Eina kalba apie skirtingą ES su finansų ministru. E, labai rimtas poslinkis institucijų prasme siūlomas. E, taip pat e, kalbama apie eurozonos e, valstybės narės, eina kalba apie Europos biudžetą, apie nuosavus išteklius, mokesčius. Yra kalbama taip pat ir apie investicijas apie didesnį pasirėmimą Europos investicijų fondo, Europos centrinių bankų. Visą tai sudėta į jo pranešimą. Ir mm, tai taip pat brėžia viziją, kaip jo nuomonė reikėtų, turėtų funkcionuoti ES, kuomet kalbame apie jos biudžetą ir taip pat biudžeto, biudžeto kontrolę. E, negaliu pasakyti, kad viskam pritariu e, E, ką jis siūlo, nežinau, ar reikia šiame komitete į viską reaguoti, nežinau, kaip detaliai turime aptarnėti tuos pasiūlymus, bet jeigu atsiras naujas e, išlaidų būdas, nau, nauji metodai, kaip ateities Europos Sąjunga e, formuos biudžetą, tai tada reikia atitinkamai koreguoti ir kitus dalykus, ne tik patį biudžetą, bet taip pat institucijų atskaitomybę. Čia jau buvo paminėtos agentūros, e, kurios e, e, finansuoja save iš savo nuosavų išteklių, iš surinkamų mokesčių, bet tuo pat metu reikia neužmiršti institucijų atskaitomybės Tad aš norėčiau e, sužinoti iš pranešėjo, kaip jis žiūri į, e, į e, tokias nuomonės, ar, ar mes čia tik turėtume pasakyti, kad šiuo metu susitelksime į prioritetinės rytis, o paskui, kad AFKO svarstytų jau kitus klausimus tarpusavyje. Dėkoju, ar, ar norėtų kas iš komisijos pasakyti, nėra komentarų tvarka. Tai žodis ponoje Sarvama pranešėjui. Galbūt sureaguosite ir baigsime šį klausimą. Kągi visų pirma, ačiū už pastabas. Žinoma, jau turėjau e, pasakyti savo pirmame e, pasisakėme, kad e, esu visiškai atviras jūsų pasiūlymams, pakeitimams, kurie tekstą pagerintų. Pradant e, nuo pono Dejongo e, pamastymų, filosofinių pasvarstymų, tai iš tiesų esame procese, kurio rezultatų dabar negalime nuspėti. E, nors e, vis tai gali įvykti gana greitai. Taigi po metų ar dviejų galbūt jau žiūrėsime į visai kitokias aplinkybės ir pasiekmes biudžetui galėtų būti tokios, kad e, gerai būtų jau ir žinoti tam tikras detalės, bet mes jų kol kas neturime. E, aš manau, kad dabar būtų sunku ką leistis į smulkmenas, e, grįžtant prie jūsų klausimo. Ir todėl, jeigu dabar pradėtume galvoti apie galutinį teisėją, kuriuos tekstą, tai jie apibriežti yra dabar labai sunku. Taigi čia mums iškyla, iškyla didelis iššūkis kažką nuspėti. E, čia ir aš pats nenorėčiau leistis į smulkmenas. Norėčiau iki e, kito antradienio gauti pakeitimus. E, bet esu apie tai mąstęs ir turiu pasakyti, kad e, yra sunku. E, žinoma, e, mielai atsižvelgsiu į viską, ką tik jūs pateiktumėte, kad ta nuomonė taptų nuoseklesnė. Šiame etape, ką nors daugiau pasakyti, yra sunku. Dėl dereko dviejų e, galbūt kritinių pastabų. Devintoji dalis. E, čia štai apie ką galvoju. Tiek daug kartų mums yra tekę nusivilti dėl to, ką mes darome, jeigu taip jau sažinai, sąžiningai ir tiesiai pasakyčiau Aš tiesiog norėčiau, e, taip sakant, e, paprovokuoti ir pažiūrėti, e, ko galėtume pasiekti šiame komitete. Aš norėčiau, kad nuomonė būtų pakankamai stipri, bet e, jeigu mes pateiksime užsienio reikalų komitetui, tai yra e, konstitucinių reikalų komitetui kažką, kas nebus priimtina, tai taip pat nebus prasminga. Bet aišku, mums reikia apibrėžčių, reikia kažko konkretaus. E, kad galėtume pasakyti, jeigu mums jau keliama tokia užduotis, toks darbas, tai mums reikia tam tikros lasdos, kad galėtume tai padaryti, kitaip viskas bus beprasmiška. Kiek detaliai mes turėtume tuos dalykus išrašyti, vėlgi sunkus klausimas. Bet būtent tą aš turėjau galvoj. Kai sakiau, kad reikia aiškiai apibrėžti sankcijas, kurios būtų taikomas, ne, jeigu bus nesilaikoma šios procedūros. Tai eina kalba apie tokią apibrėžtį. Antra ir trečioji dalys Čia, mano manimo, svarbiausias dalykas suformuoluotas trečioj daly, kur sakoma, kur kalbama apie atvejus, kaip SESV raidė nukrypsta nuo sutarties praktikos ir dvasios. Aišku, čia kiekvienas e, gali pats apibrėžti ir įsivaizduoti E, kokia ta praktika ir kokia ta dvasia yra. Bet vėlgi, čia mano mintis tokia, noriu pasakyti, kad yra tam tikra atskirtis tarptų dviejų dalykų. Labai dažnai mūsų darbė su tuo susidurėme. Taigi, bandau uh, surasti tuos elementus, kuriuos galbūt galėtume draugę pakoreguoti. Žinoma, jūsų klausimas geras. Ar aš siūlau, kad reikia perrašyti sutartį? Ne, nemanau, kad tai būtų realistiška. Bet šioje nuomonėje turėtume eiti tiek, kiek tik įmanoma. Ir e, būtent e, mano sformuluotas pastraipas kaip tik ir paremė tas tris pagrindinės mintis, kurias aš šioje diskusijoje ir pateikiau. Dėkuoju. Norėčiau priminti, kad pakeitimus galite teikti iki kitos savaitės rugsėjo 13 dienos. Ir šitą pranešimą priminėsim mūsų komitete spalio 12. -ąją. Kitas darbotvarkės klausimas. Kontkomiteto delegacijos vizitas Jordanija ir Libaną. Buvo nuspręsta siūsti delegacijas į Jordaniją ir Libaną, kadangi tos šalys labai susijusios su pabėgėliais iš Palestinos. Jordanijoje ir Libane yra pusę milijono ar daugiau pabėgėlių. Yra numatyta uh, šitas delegacijas siūsti rugsėjo 23 dienomis. Du nariai turėtų vykti, be kita ko delegacija turėtų būti ir pirmininkas. Yra numatyta aptarti konkrečius klausimus rengiantis šioms delegacijų misijoms. And Fabien Besson. Uh, so... Fabien yra atvykęs iš komisijos Ir galbūt reikėtų suteikti žodį iš karto jums, kad galėtume išgirsti informaciją apie šitą rengiamą delegacijos vizitą. Taigi dėkoju, kad atvykote pas mus pasidalinti mintimis. Ačiū už pakvietimą. Mums labai malonu bendradarbiauti rengiantis šiems vizitams. Jau įvyko keletas susitikimų E, mūsų direktorius dėkoja poniai Greslė už tuos susitikimus. Vienas iš jų paskutinis buvo rūpiučio 28-ąją. Aš norėčiau pristatyti agentūrą, o po to suteiksiu žodį kolegiai, kuri kalbės konkrečiai apie Jordaniją ir Libaną, taip pat yra kitų kolegų. Jūs žinote, kad mūsų agentūra dirba penkiose valstybėse, jau Jordane, Sirijoje, Libane, Vakarų krante ir Gazos ruožė. Mūsų biudžetas 1 milijardų JAV dolerių metams, tai yra didžiulis biudžetas ir jisai didėja. Mes teikiame paslaugas pabėgėliams, penkiose šitose valstybėse suteikėme galimybę mokytis pusiai milijonų nu, vaikų, taip pat mes padedame e, kurti ir veikti klinikoms, ligonėms ir taip toliau. Taigi mes padedame pabėgėliams šiame regione, esanties labai sutinkose sąlygose. Gazo ruožė, pavyzdžiui, mūsų agentūra viena iš retų, kuri teikia paramą žmonėms, kuriems reikalinga ta parama. Gazos ruožė. Mes dirbame infrastruktūros projektų įgyvenimo srityje. Per šiuos penkerius metus mūsų agentūra nuveikė labai daug darbo. Jums yra žinoma, kad tai yra išskirtinė jungtinių tautų agentūra, kuri paslaugas teikia pati savo pajėgomis. 95 procentai, 95 procentai mūsų personalo yra mūsų e, nuosavas personalas ir dirba vietose sveikatos e, paslaugų teikimo srityje ir švietimo srityje. Ir mes neturime daug veikimo laisvės, mes tiesiog 80 procentų savo biudžeto mokome savo žmonėms, kurie dirba ir teikia paslaugas vietose. ES finansavimas vyksta iš trijų kanalų. Tai yra pirmiausia bendrasis fondas skirtas e, mokymui, pagrindiniam lavinimui ir pagrindiniams socialiniams paslaugoms teikti. Yra numatytas agentūros programinis biudžetas, o ES per metus skiria 100 milijonų eurų agentūrai. Tačiau mes taip pat skubos e, fondui taip pat skiriame finansavimą ir tas finansavimas patenka agentūrai, nors padaliniams dirbančiams vietose. 120 milijonų eurų tenka agentūrai iš valstybių narių ir tai yra 40 procentų iš viso biudžeto. Tačiau mums kyla ir problemų. Agentūra, aš jau sakiau, turi 1 milijardų eurų biudžetą ir tas biudžetas pagrindinėms paslaugoms yra 600 milijonų eurų per metus Kiekvienais metais mes susidurime šimtų, šimto milijonų dolerių deficitu. Ir šitą finansinę spragą užpildyti kasmet tampa vis sunkiau ir Lakučio gruodžio mėnesį mes jau nebežinome, kaip išmokėti atlyginimus už paskutinius du mėnesius, taip pat gazos ruožė arba Jordanijoje tiesiog nepakanka lėšų tęsti veiklą. Kiekvienų metų pabaigoje ES prašo vis daugiau ir daugiau, prašoma teikti daugiau lėšų, tačiau reikia nepamiršti, kad pabėgėlių skaičius didėja, o donorų mažėja. Arba donorai teikia vis mažiau lėšų, pavyzdžiui, Persų įlankos valstybės nebeteikia pagalbos agentūrai, o šiandien rugsėjo penktą dieną agentūra jau nebeturi lėšų. Ir vakar mes konstatavome, kad jeigu mes nesulauksime bendros bendra finansavimo sumos, tai mes nebegalėsime toliau tęsti mokymo mokyklose. Tai yra didžiausia problema, kuri kyla agentūrai. Ir mes gauname įvairiausių prieštaringų uh, jos um, informacijos ir labai svarbu, kad šita mano informacija būtų uh, perteikta plačiau, kad mes norėtume, kad biudžetas būtų skaidresnis, kad uh, būtų apsiribojama pagrindinėmis paslaugomis ir kad paslaugos nebūtų plečiamos į naują veiklą. Taip pat reikėtų labai, svar, labai svarbu ir naudinga plėsti donorų ratą. Persų įlangos valstybės turėtų būti paragintos skirti daugiau lėšų, pavyzdžiui, Kanada. Also, e Norvegija, Kanada e, padeda užpildyti tą finansinę spragą, tačiau labai svarbu išplėsti tą donorų valstybių, donorų ratą. Kita pagrindinė e, informacija turėtų būti, kad UNGA skirtų daugiau lėšų agentūrai, tuo labiau, kad mūsų agentūra dirba remdamasi laisvanoriškai skiriamomis lėšomis Junktinių tautų generalinis sekretariatas skiria tiesiog lėšas kol kas ekspatrijuotiems asmenėms, o tai sudaro tik 2 procentus mūsų biudžeto. Taigi papildomai prie savanoriško finansavimo mes norėtume, kad Junktinių tautų organizacija teiktų mums papildomų lėšų. Taigi aš staptelėsiu dabar ir suteiksiu galimybę jums paklausti, mielai atsakysiu jūs klausimus. Tačiau prieš tai kolegė Fabian pateik papildomas informacijos. Ačiū. Pateiksiu Libano pavyzdį, kad pailustruočiau, e, koks yra krizės poveikis. Libane yra 270 tūkstančių pabėgėlių iš Palestinos ir jų e, situacija jau dabar yra labai sudėtinga jų galimybės naudotis įvairiomis paslaugomis yra labai ribotos. Ir Libanui, Libano biudžetas e, ir taip jau sudėtingai funkcionavo, nes dar prisidėjo apie 40 tūkstančių pabėgėlių iš Sirijos. Libane, kaip ir kitose šalise, e, buvo reformuoti e, sveikatos apsaugos ir švietimo sektoriai. Tikime pagalbą įgyvendinančią reformą, nes reikėjo uh, E, rasti papildomai finansavimo, kad padėtume pabėgėliams iš Sirijos. E, teikiame pa, paramą šalia jungtinių tautų specialios misijos e, veiklos ir Libane ir Jordanijoje. Teikiame paramą taip pat ir dėl Sirijoje iškilusios krizės dvišalių pagrindų Mes e, teikiame paramą agentūrai be e, dvišalių pagrindų, bei taip pat panaudodami e, papildomas lėšas, kurios buvo skirtos prasidėjus kriziai Sirijoje. Dvišalių pagrindų per bendrą paramos programą 2013-2016 mes skiriame 200 milijonų 10 milijonų ir taip pat 5 milijonus skiriame švietimui bei e, palapinių užtikrinimui. Papildomas e, lėšas skirtas Libanui dėl krizės Sirijoje skiriame štai kokiems tikslams. 4 milijonai buvo skirti tam, kad būtų patobulintos e, gyvenimo sąlygos pabėgėlių stovyklose. Taip pat vykdoma 15 e, milijonų eurų programa skirta e, dabar yra rengiama ir tos lėšos bus skirtos 12 milijonų Libanui ir 3 Jordanijai. Šalia to mes e, padėjome atstatyti Mahat al-Bahed e, stovyklą netoli Tripolio. Ir tam tikslui 12 milijonų e, eurų buvo skirta iš taikos ir stabilumo priemonės, o 14,5 milijonų turėtų būti patvirtinti komisijos papildomai. Tuo ir baigsiu. Okay, th thank you very much and thanks. Ačiū. Noriu padėkoti už visus mums e, suteiktus dokumentus. Ta informacija mums tikrai svarbi. Turiu porą klausimų, galbūt ir kolegos jų turės, nes iki šiol niekas nepaprašė žodžio. Ar galėtumėte papasakoti, ko padeda pasiekti, kokiu tikslu padeda pasiekti es finansai ir Danijoje, ir Libane, kokie yra skirtumai, e, nes mums būtų svarbu tai žinoti. Taip pat girdėjau, kad nuo 2016 sausio pirmos dienos pasikeitė svei, lėšų skirimas e, sveikatos apsaugai, kur, kurio, kurios, kurios skiriamos iš UNRA. Visos viskas panaudota, dabar reikia skirti papildomai 5 procentus, jeigu E, um, žmonės gydomi Raudonojo kryžiaus ligoninėse, o 15 procentų jeigu valstybinėse ligoninėse. Kokia yra dabar padėtis? Ar agentūra svarsto galimybę kažką čia keisti, ar yra sunkumų? Girdėjau apie protesto demonstracijas. Norėtume išgirsti konkrečių faktų. Ačiū. pagrindiniai skirtumai tarp Libano ir Jordanijos yra štai kokie. Jordanijoje e, pabėgėliai gauna pilietybę ir galimybę dirbti. Libane taip nėra. Tai pagrindinis skirtumas. Ir todėl didžia, daugiausia pabėgėlių yra Jordanijoje, bet Bet, bet tai to, tos šalies e, veiklos, pro, veiklos programai toje šalyje skirtas mažiausias biudžetas. Toliau dėl reformų numatomų. UNRA pradėjo reformuoti iš sveikatos apsaugos ir švietimo paslaugų teikimą. Tačiau papildomas pabėgėlių skaičius išaugęs pabėgėlių skaičius dar apsunkino situaciją, bet to iškilo politinių problemų pabėgėlių stovyklose. Ir galbūt UNRA nesugebėjo e, tinkamai e, paskleisti informacijos, pažiūrėjau, kalbant apie sveikatos Um, apsaugos sistemos keitimą, na, tie pokyčiai nebuvo sutikti labai palankiai. Nežinau dabartinės aktualios situacijos, bet žinau, kad tos pradėtos reformos sustabdytos ir dabar vyksta dialogas, dialogas su įvairiomis organizacijomis dirbančiomis stovyklose. kiek žinau, pabėgėliai iš Palestinos neturės patys mm, nešti, mokėti dalies e, įnašo už gaunamas paslaugas. Kaip žinote, stovyklose pastarojų metų buvo neramumų. Dėl e, krizės Sirijoje stiprėjimo kai kuriuose stovyklose slėpėsi džihadistai ir pačiose stovyklose vyko arši politinė kova. bandant apsispręsti, ar juos išleisti ar ne, ar bendradarbiauti su karinėmis e, pajėgomis tuo klausimu. Neseniai e, kai kurie asmenys buvo perduoti Libano armijai, tai geras dalykas. Tačiau situacija dabar yra labai sudėtinga. Bet daug, daugiau tikslesnės informacijos jūs gausite Beirute. Ne tik apie papildomą, ne, apie tikrai pabėgėlių skaičių, bet ir apie krizės politinės pasiekmes. atsirado papildomų įtampos šaltinių ir, ir pabėgėlių stovyklose ir aplinkies ir todėl um, UNRWA sunkiai sekasi gyvendinti pradėtas reformas. Dėkui. Turime UNRWA atstovą mūsų posėdyje. E, Sveikiname su juo, mes ruošiamės mūsų išvykai Būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę. E, nežinau, ar girdėjote viską, bet atsižvelgite tai, kad mes rengiamės tai svarbiai misijai. Gal galėtumėte išsakyti savo nuomonę. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kad mane e, pažinote, kad sutikėte man e, žodį. Nedaug kuo galiu papildyti, galiu tik tai pasinaudoti progą ir padėkoti komitetui už tai, kad rengia šią misiją. Labai svarbu kad jūs galėtumėte atvykti ir e, patys pasižiūrėti, kad gautumėte informaciją, pažiūrėtumėte į programas, kurias didelė dalim finansuoja ES. Tai labai svarbu. Iš tikrųjų pavėlavau, gal e, visko ir negirdėjau, bet e, aš supratau, kad būtent sveikatos apsaugos reforma yra sukėlusi tam tikrų problemų. Uh, Matija Šmalė iš e, Libano atvyksta į Briuselį, sveikatos apsaugos ministras e, atvyksta, atvyksta į, į, į Briuselį konsultacijoms, bet paskui išvyks dirbti į Siriją. Jūs turėsite, e, manau, galimybę su juo sustikti ten nuvykę dėl sveikatos apsaugos reformos. Uh, Taip pat e, esu išgirdęs e, žinių, kad ne visiškai aiški informacija buvo pateikta, kalbant apie e, pabėgėlius iš Palestinos ir Sirijos. Iš tikrųjų, kai kurie tie duomenys buvo tiesiai sakant ne visiškai teisingai interpretuoti. E, buvo kalbama, kad e, daugiau e, nulėmė kai kurių politinių frakcijų požiūris į antrą ir į kitus dalykus, frakcijų, kurios veikia pačioje, pačioje stovykloje, pabėgėlių stovykloje. E, toliau dėl Jordanijos pozicijos. Jordanija e, iš tikrųjų dosniai kai kuriems pabėgėliams suteikia laikiną Jordanijos pilietybę. E, mes remiame tokį humanitarinį e, veiksmą, jis leidžia palestiniečiams judėti, bet nereikia to pripažinti kaip e, pilnos integracijos, nes ta pilietybė yra atšaukiama. Jūs žinote, kad atšaukiama pilietybė nėra tikra pilietybė tai laikina priemonė leidžianti žmonėms judėti. Per pastarosius du metus dėja matome, kad Jordanija jau žengia atgal, trumpina e, laiką, per kurį tie pasai turėtų būti atnaujinami. Vietoj trijų dabar jau matome dviejų ar vienerių metų laiko tarp, kartais jie iš vis yra atimami. Aš noriu tiesiog paminėti, kad nebūtų nesusipratimo, iš tikrųjų nereikia to traktuoti kaip visiško tų pabėgėlių integravimą į valstybę. Dėkoju kolegų, norinčių užduoti klausimų nebėra. Dėkoju komisijos ir UNDRA atstovams. Manau, kad gali mums kilti ir papildomų klausimų. Mūsų misiją renks mūsų sekretariatas. Kitas mūsų posėdis bus e, rugsėjo 26 dieną, jau po mūsų išvykos, po mūsų misijos. Ir aš e, manau, kad e, joje dalyvausiantys kolegos galės tada pateikti informacijos kitiems kolegoms. Dėkoju visiems, kurie jau susirinko po atostogų. Su laiku šiandien susitvarkėme labai gerai, išsprendėme daug svarbių dalykų. Ačiū visiems, ačiū už bendradarbiavimą ir sustiksime jau neužilgo. Ačiū, gero vakaro. Last... Gal tik tai paskutinį dalyką dar paminėsiu. Kitas posėdis 26 rugsėjo, tačiau 29. E, -osios rugsėjo dienos posėdis atšaukiamas. Taigi, žinokite, 29 rugsėjo posėdžio nebus. Taigi, gero vakaro.